tvarkos taisyklių straipsnių. Pirmoji tema yra skirta Kambodžai ir suteiksime žodį pranešėjai. Pone Lochbilė, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau seniai Kambodžoje egzistuoja įstatymas, kuriuo re, re, reglamentuojama nevyriausybinio organizacijų veikla. Ir akivaizdu, kad šitas įstatymas tai būtent lango įstatymas, būtent prisideda prie to, kad yra pažeidžinėjimas žmogaus teisės ir kad yra persekiojamas e, žmogaus teisės ginačios organizacijos. E, pirmiausia, stengiama apsunkinti jų veiklą, protestuojant prieš vyriausybės veiklą. Mes matome, kad Kambodžoje yra atitinkamos institucijos, kurios kriminalizuoja nevyriausybinio organizacijų veiklą Kambodžoje ir stengiasi tai pavaizduoti, tai būtent tą veiklą kaip e, valstybės perversmo bandymus. Mes matome, kad netgi e, aktyvistai, kurie priklauso ad hoc e, nevyriausybinė organizacijai, e, Linmoni, Oksani, Šakrija, tai būtent tai yra žmonės, kurie buvo suimti dėl to, kad jie priklauso tai nevyriausybiniai organizacijai ad hoc. Ir vėl visai neseniai gegužės mėnesį taikiose demonstracijose buvo suimti žmonės. Mes privalome reikalauti, kad tie žmonės būtų paleisti kuo greičiau ir kad būtų gerbiamas žmogaus teisės ir, iš, ir žodžio laisvė. Taigi 2017 2017 metais vykstantis rinkimai dar labiau pabrėžia problemos aštrumą. Todėl mes turėtume atkreipti didesnį dėmesį į atitinkamas techninės priemonės, tai pavyzdžiui, rinkėjų registravimą ir suteikti, ir pavyzdžiui, dėl galimybės suteikti migrantams atinkamą balsavimo teisę. Tuo mes šioje rezoliucijoje kalbame apie išpolius prieš opoziciją ir šiuo atveju mes reikalaujame, kad Kambožos vyriausybė nutrauktų tokius išpolius. Nesvarbu, prieš ką yra tie išpoliai, prieš opozicijos partiją ar prieš jų šalininkus, nes jie patiria prievartą ir persekėjimus. Ačiū už šią įžangą. Ponas Korao. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ponė komisijos nariai. Kai mes kalbame apie Kambožą, tai reikia pasakyti, kad tai yra trečia rezoliucija beveik per vienerius metus. Liepos mėnesį mes kalbėjome apie represijas prieš nevyriausybinės organizacijas. Tai priėmėme taip pat rezoliuciją ir lakryčio mėnesį ir kalbėjome apie tai, kad šitas valstybės žemė išparduodama tarptautinėms korporacijoms ir Hunseno vyriausybė yra vyriausybė, kuri būtent žiauri e, ir betodariškai elgesi su opozicija ir pažeidžia žmogaus teisės, kovodama prieš aktyvistus. Mes kalbame apie 410 milijonų eurų, kuriuos ES moka Kambodžai. Ir galbūt mes galėtume susijęti savo pagalbą su žmogaus teisų situacija. Kambodžai, būtent atsižvelgdami tai, kad 2017 metais įvyks rinkimai Kambodžoje. Mes turime tam tikras priemonės, naudokimės jomis. Ačiū. Kita e, pranešėja yra ponia Makoviai. Ponios Makoviai nėra. Todėl e, suteiksiu žodį poniai Panceriai. Van egy újabb listám is és ebbe a sorrendbe weidenholzer képviselő úr következik. Más... Gavau kitą sąrašą ir pagal jį dabar ponas Weidenholzer kalbės. Yra keista, kad mes gana dažnai vis turime e, kalbėti apie Kambodžą. Ir labai apmaudu, kad reikia apie tai kalbėti vėl ir vėl e, Kambodža yra patyrusi tikrai tragišką istoriją, e, raudonųjų khmerų, e, žudynės. Ši šalis patyrė ir tam tikrų teigiamų poslinkių pastaraisiais metais. Ir jos perspektyvos galėtų būti visai neblogos, e, jeigu ši šalis pasirinktų teisinės valstybės ir demokratijos kelią. Deja, yra taip, kad kyla pavojus jo Kambodža ir vėl kris į, Kambod... į korupcijos ir nebaudžiamumo spastus buvo sutarta dėl rinkimų komisijos, kurią ES remia. Tačiau kuo arčiau rinkimai, tuo, e, tuo e, nervingiau elgesi vyriausybė, jos e, institucijos, nevyriausybinių organizacijų atžvilgių ir yra skleidžiama baimės, bauginimo atmosfera. Ši rezoliucija siekia paraginti Kambodžą palikti šį neteisingą kelią E, ir reikia turėti omenyje, kad e, nuo to, kaip, nuo to, nuo, nuo to kaip, kokį finansavimą mes teiksime, o mes jį teikime tikrai labai didelį, e, irgi priklauso, kokiu keliu toliau Kambodžais. Toto usnesení savým apelem na Kambodžą. Ponios ir ponai, ši rezoliucija yra skubus raginimas Kambodžos vyriausybei pakeisti e, dabartinę padėtį šalyje, nes kaip kiti kalbėtojai jau minėjo, e, Padėtis vis blogėja su kiekvienu mėnesiu. ES yra viena didžiausių eh, Kambodžos karalystės partnerių teikiančių vystomąją pagalbą. Ir ES tikrai negali susitaikyti su dabartinė padėtimi šalyje, kur e, eh, represijų susilaukia ne tik opozicija, bet ir visas nevyriausybinė organizacijų sektorius. ES privalo daryti spaudimą Kambodžos vyriausybei, kad ši pripažintų NVO veiklą, pilietinės visuomenės profsąjungų veiklą ir visų pirma suteiktų opozicijai galimybę atlikti, daryti savo darbą. Ypač atsižvelgiant į vykstančius prezidento ir vietos rinkimus ateinančiais metais, turime siekti, kad rinkimai būtų teisingi ir rinkimų kampanijos būtų e, sąžiningos. E, Todėl savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes labai atidžiai stebėsime padėtį Kambodžoje ir kad rengiamės siekti, kad rinkimai būtų demokratiški. Žodis poniai Veržė. Ačiū ponė pirmininkė. Trečioji rezoliucija dėl Kambodžos ir šalyje nuo 2013 Liepos yra krizė, sudė, situacija sudėtinga, imtasi represijų prieš profsąjungas. Tačiau Kambodžiai svarbiausias klausimas tai e, nusikaltimai, kurie svarstomi tarptautinių e, baudžiamųjų nu, nusikaltimų teisme. Vien per 2015 semestrą 800 tūkstančių minėta 800 tūkstančių aukų. Man atrodo, kad rezoliucijoje nekalbame apie atsakomybę, kurią turi prisimti didžiulės, didžiosios įmonės dirbančios tekstilės, cukraus sektorijoje ir kokios yra vaikų ir moterų darbo sąlygos. Jeigu norime siekti žmogaus teisų, tose srityse turime dirbti ir šiame sektorijoje ir pareikalauti, kad aukos e, būtų aukoms kompensuota. E, Taip pat turime peržiūrėti e, savo taisyklės ir užtikrinti, kad kitos šalis neįsivežtų gaminių pagamintų neteisingai toje šalyje. E, kalbame apie įmonių atsakomybę komisijos narį, aš kalbuosiu su jumis. Malonu, kad komisija yra atstovaujama, bet dar geriau būtų, jeigu jie klausytųsi to, ką mes sakome. Taigi turime siekti e, didesnės įmonių atsakomybės, turime parengti priemonę šią sritį. Atėjo laikas Europos Sąjungai ir valstybėms e, imtis šių klausimų ir aš laukiu jūsų atsakymo. Mūsų paskutinis kalbėtojas yra ponės Aštavičius. Vieną minutę jums. Pone pirmininka, kolegos, prieš du mėnesius dalyvavau pa, e, žmogaus teisų pakomitečio misijoje į Kambodžą. E, tai buvo tikrai neraminanti ir akis atveriantis vizitas. Sam Rensi, e, pagrindinės opozicinės partijos vadovas, kuris siekia sukurti tikrą dialogų kultūrą, susilaukė e, arešto orderio politinių pagrindų. Jis ir kiti žmogaus teisų aktyvistai nuteisti už tai, kas buvo teisėta ir tai, teisėtas ir taikus bandymas naudotis žodžio laisvę. Raginu Kambodžos valdžią atšaukti arešto orderį ir, panaik, ir atšaukti visus kaltinimus pateiktus Sam Ramzi ir kitiems žmogaus teisų aktyvistams ir politikams. E, raginu nedelsiant užtikrinti žodžio laisvę ir visas demokratinės laisvės Kambodžoje. Ir pabrėšiu, mums reikia tolesnio ir, ir e, didesnio ES dalyvavimo Kambodžos klausimais. Ačiū. Köszönöm képviselő úr, ezzel a szerzői lista végére. Ačiū, gerbas kolega. Taigi, autoriai jau pasisakė. Dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams. Ponas Paspišilas. EPP vardu. Jums vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Remiantis autorių žodžiais, kurie sakė, kad labai svarbi šitą rezoliuciją. Aš pasakyčiau, pasakyčiau, kokia situacija yra mano frakcijoje, nes būtent padėtis Kambožoje tikrai sudėtinga, nes e, jūli, e, Liepos mėnesį e, būtent turės būti sprendžiama pono Ramsey byla, jam nedalyvaujant teismo posėdėje. Ir matyti, kad Kambodžos vyriausybė toliau tęsia savo agresyvius išpolius prieš opozicijos lyderį. Tai turėtų baigtis. Mes matome, kaip e, persekėjami aktyvistai, žmogaus teisų aktyvistai, kaip, kaip e, e, yra negerbiamos žmogaus teisės. Mes stebėsime ateinančius rinkimus. Bet dar kartą norėčiau pasakyti, kad 410 milijardų eurų yra skiriama Kambodžai. Tai mes turėtume pagalvoti, ar iš tikrųjų verta skirti šitas lėšas, jeigu taip toliau elgsis vyriausybė. Ponas Pansierė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta, Kambo, Kambodžoje ypač didelė grėsmė kyla žmogaus teisų aktyvistams. Jie, jiems yra metami kaltinimai dėl korupcijos ir taip daugelį metų. Žinoma, už to slypi ir politinė motivacija, siekiant e, sunaikinti pilietinę visuomenę. E, bet mes turime atsižvelgti ne tik į pilietinius aktyvistus, bet ir į žmonės. Nes mes matome, kad e, vyriausybė tiesiog nori nutildyti opoziciją prieš rinkimus. Tai iš esmės čia mes kalbame ne apie tikrą baudžiamąją teisę, kuri naudojama teisėtėms tikslams. Tai yra tikslas siekiant kriminalizuoti žmogaus teisų aktyvistų veiklą. Tam yra pasitelkiamos visos priemonės, taip ir pat ir baudžiamoji teisė. Akivaizdu, kad mes turime pakeisti savo požiūrį į Kambodžą. Mes turime iškelti į pirmą planą žmogaus teisės, kad galėtume išspręsti problemas šioje šalyje. Ačiū. Ponas Nart. Ačiū. Pone pirmininkė, iš tikrųjų reikia aiškiai pasakyti. Kambodžoje vyroja korumpuota oligarchija, kleptokratija, kuri dabar yra įgyjusi valdžią. Ir būtent nuo tų laikų, kai, kai raudonieji kmerai buvo užvaldę Kam, Kambodžą, būtent e, prižiūrimi e, Vietnamo ir buvo sukūręs savo e, krūvinąją miliciją. Tai yra faktai. O dabar mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir Ir e, Kambodža iš esmės yra žinoma kaip e, e, seksualinis rojus. Maži vaikai yra parduodami žmonėms, kurie, kurie sumoka. Ir niekas negali tam paprieštarauti, net vyriausybės atstovai tame dalyvauja. Jokių būdų mes negalime remti tokios vyriausybės ir e, žiūrėti sudėję rankas, kas vyksta Kambodžoje mes turime pasitelkti opoziciją ir pagerinti situaciją, žmonių situaciją pirmiausia šioje šalyje. Dabar e, nepriklausomų, nepriklausomos frakcijos vardu taip panašiai nadinos. Pone e, pirmininkė, iš tikrųjų aš nemoku kalbėti kambodžietiškai. Tačiau bet kokiu atveju aš manau, kad uh, Kai kuriais atvejais mes pernelik veidmainiškai stengiamės apginti demokratiją kai kuriuose valstybėse. Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, apie persekiojimus ir taip toliau. Tai yra populistinis požiūris. Nes politinių kalinių yra ne tik Kambodžoje, bet ir Graikijoje, bet ir kitose valstybėse. Ir neva teisinėje valstybėje, pavyzdžiui, kaip ir Prancūzijoje, taip pat yra politinių kalinių, kur, kur sakykime, yra persekiojami Front National arba Šiaurės lygos, e, Italijoje atstovai. Aš sakyčiau, kad mes turėtume paprieštarauti čia ir komisijai. Aš manyčiau, kad e, turėtume aptarti ir tuos dabartinius žmogaus teisų pažeidimus, kurie vyksta Europos valstybėse. O į savo klausimus mes nes, nesulaukime ne 20 minučių laiko, kuris būtų skirtas šiems klausimams. Argi tai nėra juokinga ir veidmainiška? Pirmiausia, paaiškinkite, kas yra demokratija ir kas yra persekėjimas, jeigu mes persekėjame savo žmonės Europoje. Dabar a, atskiri frakcijų atstovai, ponas, ponas Hetmanas. Ačiū, pirmininkė. Politinė padėtis Kambodžoje yra labai sudėtinga. Ir tarptautinė bendryje turi reaguoti labai radikaliai. Žmogaus teisų aktyvistai suimami, NVO represuojamos. Tai reikia pasmerkti, turime pasipriešinti tokioms situacijoms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Kambodžos Demokratijos indeksas yra labai žemas, yra trečia nuo, nuo pačios. Kambodžos žmonės netiki šalies teismais ir teisingumu, o ES yra didžiausia pagalbos šiai šaliai donorė. Ir kadangi Kambodžos valdžia, nežiūrint visų raginimų, nenori gyvendinti reformų ir e, pradėti konstruktyvaus dialogo su opozicija, manau, jog tuo atveju turėtume šią pagalbą susijęti su plataus masto reformomis šalyje. Eh, ponas Martinas, mes galėtume jo išklausyti, jeigu jisai būtų čia, tačiau jo nėra, dėl to suteikiu žodį poniai Haranso. Ačiū pirmininkė. Premjeras Humsen eh, yra valdžioje jau 30 metų Ir nors Kambodža jau pamiršo žudinių laukų košmarus, tačiau demokratijos. Demokratiška tvarka dar tikrai šalyje, šalyje nesukurta. E, stinga daugybės dalykų ir įvairios ES misijos lankėsi toje šalyje, taip pat ir misija iš Čekijos. Tačiau šalies premjeras turi suvokti, kad Kambodžai Dabar reikėtų surenkti iš tikrųjų laisvus ir teisingus rinkimus, leisti laisvai spaudai veikti ir užtikrinti žodžio laisvę ir užtikrinti, kad vyriausybė dirbtų visų žmonių labui, netgi tų, kurie nepalaiko dabartinę vyriausybę. Vyriausybės represijos ir išpoliai prieš opoziciją tikrai nepasitarnauja strateginiams e, Kambodžos ar, ar šalies žmonių tikslams. E, Kambodžos karalius e, ištremtas į Kiniją, yra pasakęs, atsisakau savo sosto, nes nėra tokios teisės kaip dieviška teisė, nes niekas iš dangaus nenusileidžia valdyti žmonių. Manau, kad tai pasakyti nėra apie visus premjerus ir prezidentus. Ačiū. Ačiū. Baigėsi kalbėtojų sąrašas, dabar bus pasisak... spontaniški pasisakymai, negaliu suteikti žodžio visiems. Tie, kurie jau kalbėjo, jiems žodžio nesuteiksiu. Suteikiu žodį ponui Kukan iš EPP frakcijos. Dėkuojam pekne, pani predsedajuca. Kambodža į kraj. Ačiū, pane pirmininkė. Kambodža yra šalis, kuri visai neseniai pradėjo transformacijos kelią tol, kol vyriausybė nori e, keisti savo valstybę ir e, reformuoti savo ekonomiką, e, reikia užtikrinti, kad visuomenė būtų atvira, kad būtų laikomasi piliečių teisų ir jos ginamos ir puoselėjamos. Todėl negalime toleruoti to fakto, kad opozicijos vadovai ir žmogaus teisų aktyvistai yra nuolat persekiojami, persekiojami pastaruoju metu. Turime labai aišku signalą nusiųsti iš šio parlamento ir paremti šios šalies pilietinę visuomenę. Ši šalis e, panašu gali gerai susidoroti su savo liūdna praeitimi, tačiau jos vadovai neturėtų toliau traumatizuoti savo visuomenės. Dėkoju. Panas Arnot. Ačiū, ponė pirmininkė. Prekyba yra, gali būti du dalykai besivystančioms valstybėms. Tinkamai ir sąžiningai sutvarkyta prekyba gali plėtoti šalies ekonomiką, kurti darbo vietas, plėtoti ekspertą, padėti šaliai e, importuoti prekes, kurių negali patys pasigaminti. Tačiau, kai prekyba netinkamai sutvarkyta, kaip yra Kambodžos atveju, tai tampa cinišku uh, tos šalies e, gamtinių išteklių išnaudojimu ir ypač šiuo atveju, e, nes e, yra susirūpinimo dėl žemės grobimo vykusio šalyje pastaraisiais metai. metais ir tai suaktyvėjo pastaruoju metu. Yra ir žmogaus teisų pažydimų, yra politinių kalinių, stinga demokratijos ir, ir piknaudžiavimas žmogaus teisėmis. Ir visamoji pagalba yra labai svarbi, tačiau turime būti labai atsargus, kad ta pagalba iš karto nenusėstų vyriausy, kamožos vyriausybės kišenėse. Ponas Polčiak. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai dažnai galiu pasakyti, kad sutinku su visais, kurie kalbėjo prieš tai. Aš nenoriu ištesti šių diskusijų, noriu tiesiog pasmerkti žmogaus teisų pažydinėjimus Kambodžoje. Tačiau vis dėlto manau, kad mūsų smerkiantis žodžiai turėtų, turėtų re, realią įtaką ES politikai šios šalies atšvilgiu. Aš sutinku su prieš tai kalbėjusiais kad mes turime pasinaudoti savo visais diplomatijos instrumentais, e, pavyzdžiui, vystimosi pagalbos rytyje ir turime reaguoti į situaciją šalyje, e, kuri ir toliau pažeidinėja žmogaus teisės. Nemanau, kad e, visas žmogaus, visos žmogaus teisės yra e, visuotinai taikytinos, tačiau žmogaus teisės jos yra tokios ir mes turime jas ginti Kambodžoje. Priešingo atveju neturėsime jokių galių priversti Kambodžą pakeisti savo e, veiksmus ir kad šioje šalyje pasikeistų situacija. Baigiame pasisakymus, spontaniškus pasisakymus ir dabar suteikiu žodį komisijos narius Tilianydės. Madam Chair, dear colleagues, That... Pone pirmininkė, gerimi ponės ir ponai, iš tikrųjų, lakrūčio mėnesį mes kalbėjome apie politinę situaciją Kambodžoje, o dabar vėlgi, kaip jau anksčiau kalbėjo, kolegos kalbėjo, vyriausybės išpoliai prieš opoziciją tikrai kelia didelį susirūpinimą. Pirmiausia, mes matome, tą nuolatinę persekėjimo kampaniją prieš opozicijos lyderį Kem Šochą. Pirmiausia, kalbant apie jo parlamentinio imuniteto klausimą. Būtent taip pat kalbama ir apie ad hoc, tai yra žmogus teisėjo aktyvisto organizacijos pirmininko persekėjimą Tai yra pasirengimas 2017 metams, būsimiems rinkimams ir būtent sustiprėjo išpoliai prieš šios rinkimus. Mes matome, kad e, nauji apribojimai taikomi yra pilietiniai visuomeniai. Mes matome, kad e, per pastaruosius metus e, mūsų delega, delegacijos, kaip tik laikų apsilankė Kambožoje, po kelių savaičių nuo gegužės pradžios Mes Pnompenyje dalyvavome bendrame posėdyje. Tai yra e, kas dviejus metus vykstanti konferencija, trejus metus vykstanti, tris dienas vykstanti e, konferencija, kur mes, kur mes kalbėjome apie prekybą ir kitus e, dalykus. Susitikome su užsienio, vidaus reikalų ministrais ir su pilietinės visuomenės organizacijomis ir su opozicijos atstovais. Per visus tos susitikimus ES atstovai aiškiai pasakė, kad yra rimtai susirūpinusi dėl tų areštų ir dėl e, opozicijos atstovų ir pilietinės visuomenės atstovų persekėjimo. Taip pat buvo pareikalata e, paleisti e, suimtus laikomus žmogus teisų aktyvistus ir po, po susitikimo uh, ES ambasadorius Fnopenija toliau tęsė dialogą su vyriausybės atstovais ir taip, taip pat buvo pakviesti e, pasikalbėti Briuselėje e, Kombožos ambasados atstovai. Ir mūsų misija Pnompenyje patikė pareiškimą e, reikalaujantį nustoti persekioti opozicijos atstovus ir užmėgsti konstruktyvų dialogą su opozicija. Buvo pabrėžta, kad tai yra sąlyga, kad būtų būsimieji rinkimai pripažinti teisėtais. Tai, tai yra mūsų griežtas požiūris į Kambožos vyriausybę, būtent kad vyriausybė sukurtų atitinkamas sąlygas, kad visos politinės partijos galėtų dalyvauti rinkimuose, nebijodamos išpolių arba persekėjimo. Tai būtent, kad būtų sukurtos sąlygos, kuriuose būtų skatinamos politinės diskusijos ir kad jos būtų skatinamos. Taip pat ES skyrė 10 milijonų eurų, kurią siekia paskatinti rinkimų reformą ir paskatinti mažasias partijas dalyvauti ir rinkimuose ir pasirengti tiems rinkimams. Tai yra labai svarbu kad mes skatintume reformą rinkimų srityje, kad būtų užtikrintas realus rinkimų procesas ir reali konkurencija. Rinkimai 2017 metais, birželio mėnesį įvyksantys rinkimai, tai yra vienas iš būdų, kuriais mes galime, kuriais mes galime pasitelkti kaip kriterijų vertindami situaciją ir tendencijas Kambodžoje. Žinoma, taip pat e, mes stebėsime šios rinkimus, bet kuriuo atveju ES tęs paramą reformoms Kambodžioje, kad būtų gerbiamos e, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Ačiū uždėmesį. Comunico di aver ricevuto Ačiū komisijos nariui. Sulaukiau